Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann eröffne ich die Sitzung. Kągi, mėly kolegos, pradėkime posėdį. Pirmiausia, paklausiu, ar kas nors prieštarautų tam, kad Vokietijos visuomeninis transliuotojas ARD kanalas filmuotų mus. Jeigu ne, tuomet nuoširdžiai sveikiname atvykus ARD kanalo atstovus. Gavote darbo tvarkę, visi. Ponas Šolc norėtų 12 punktą, kur kalbama apie Ekvadorą, perkelti į rytojų. Tai būtų 17 darbo tvarkės klausimas tuomet. Jeigu niekas tam neprieštarauja, tai padarysime. Nematau, kad kas nors norėtų kalbėti, vadinasi, tvirtiname būtent tokią darbo atvarkę. Toliau Antras darbo tvarkės punktas – protokolo tvirtinimas, kaip ir visada. Jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepaprieštaraus, protokolas bus laikomas patvirtintu. Ir dabar trečias darbo tvarkės punktas – pirmininko pranešimai. Pirmiausia, norėčiau informuoti, kad ir šis posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. O šiandieną vyks diskusija dėl ES ir Kanados prekybos sustarimo CETA, tai ir žiūrovų reikia turėti omenyje. Tų transliacijų bus daugiau negu kad paprastai, tad sveikinuosi su visais Londone, Lüneburge, Lisabonoje, kad ir kur bebūtumėte. Sveiki prisijungę prie mūsų posėdžio. Ir dar vienas dalykas, kuris viena vertus džiugina, iš kitos pusės ir liūdina, yra tai, kad Tatjana Marcikova, kuri taip ilgai dirbo mūsų sekretorijate ir tą darbą puikiai atliko, perėjo į kitas pareigas, į Expo generalinio direktorato E, plėtros departamento vadovės pareigas jį dabar užims. Sveikiname ir ko geriausios kloties ateityje. Dabar dėl susitikimo Ženevoje. Nuo 26 iki 29 dienos vyko susitikimas. Ir tekstas ir toliau dar tobulinamas, derinamas. Tai gal per kitą raundą iki spalio 20 dienos tas susitarimas dėl aplinkos produktų bus pažengęs neblogai į priekį. Dėl vykstančių trišalio dialogo dėrybų. Šiuo metu vyksta vienos dėrybos, kurios dar nėra užbaigtos. Žinote, kad dėrybinė komanda, komisija ir taryba susitiko birželio 15 dieną ir sutarė dėl bendro pareiškimo, dėl dėl konfliktinėse zonose esančių mineralų. Toliau vyko kiti parengėmėjai darbai. Rugsėjo 27 dieną vyko techninio pobūdžio susitikimas, kurio metu jau buvo suformuluotos kai kurios teksto vietos konkrečiai ir po šio posėdžio pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai susitiks aptarti darbų tolesnės eigos. Na ir dar vienas techninio pobūdžio sustikimas numatytas spalio 19 dieną. O tuomet galime tikėtis, kad lapkričio mėnesį teisėkuros aktas jau bus parengtas. Ir tai, manau, bus svarbus žingsnis sažininkos prekybos su žaliavomis iš konfliktinių zonų link. Ir iš karto jau periname ir prie penkto darbo atvarkės punkto mūsų dėmesio centre. Bus dar viena diskusija susijusi su Kanados ir Europos Sąjungos priekybos susitarimu, kitaip vadinamu CETA sustarimu. Tai dabar kaip tik laukiame konsultacijų parlamente ir žinote, kad nuo 2009 metų su Kanada buvo deramasi dėl išsamaus susitarimo. 2014 metais pateiktas buvo preliminarus projektas ir kaip tik dėl Europos parlamento įsikišimo buvo dar kartą iš esmės teksto projektas pakeitas, arbitražo teismai išbraukti iš susitarimo aprepties ir numatyti investicinių investicinio pobūdžio teismai. Taigi dabar jau nuo Liepos mėnesio pateiktas naujas teksto variantas, prieinamas visomis kalbomis. Na ir dėl to teksto ir parlamente, ir visuomenėje kyla įvairiausių diskusijų. Dabar situacija tokia, kad taryboje rengiamasi priimti sprendimą spalio 18 dieną. Šiandien spalio 12 kaip tik susitinka koreperas, nuolatinio atstovų komitetas, kuris be abejo atliks parengiamosius darbus spalio 18 dienai, nes tą dieną taryba turi nuspręsti, ar jau galima pasirašyti po sustarimu, ar ne. Ir tai nulems, ar 28 valstybės narės norės pasirašyti sustarimą ar ne. Tai yra taip vadinamas mišrus susitarimas, tai reiškia dalis įgaliojimų tenka Europos Sąjungai, tai iš esmės kontrolės funkcija dėl tos dalies atitenka ir mums, Europos parlamentui, bet yra ir elementų, kurie susijęs su nacionaliniais įgaliojimais. Todėl tai ir yra mišraus pobūdžio susitarimas. Todėl vienbalsiai turi būti ir pasirašoma ar su juo sutinkama. Kitas elementas yra tai, jog nemaža dalis e, susijusi su europiniais įgaliojimas ir kiek mažesnė su nacionaliniais. Ir toks paskirstimas turi aiškiai ir atsispindėti kažkur, kurios dalį sustarimo atitenka nacionaliniai kompetencijai, kurios ne. Būtent dėl to ir spręs taryba spalio 18 dieną, vadinasi, bus sprendžiamas ir klausimas dėl to, kokie įgaliojimai atitenka Europos Sąjungai. Ir po parlamento balsavimo tuomet jau ir bus galima bent jau tą dalį taikyti. Be abejo, niekas nebus taikoma tol, kol Europos parlamentas nepritars susitarimui. Tokią praktiką taikome nuo 2009 metų, nuo Lisabono sutarties įgyvendinimo. Ir čia niekas nesikeičia. Taigi mūsų valioje spręsti pritarti tokiam sustarimui ar ne. Nacionalinės, nacionaliniai sprendimai, tai yra valstybių narių sprendimai, bus priimami jau vėliau. O dar ką spręs spalio 18 dieną susirinkę ministrai yra dėl sus, su sustarimu siejamo um, bendro pareiškimo dėl kai kurių įgyvendinimo aspektų. Taigi, tuomet spalio 27 dieną jau vyktų vadovų susitikimas ES ir Kanados ir būtų galima padėti parašus po susitarimu. O parlamentinės konsultacijos kaip tik tuomet ir galės prasidėti dėl viso paketo. Nežiūrint to, jau šiandieną pradedame kalbėtis dėl kai kurių aspektų patenkančių sustarimo aprepti ir džiaugiuosi, kad šiandieną pas mus atvyko ir penki ekspertai. Ponas Peisonen, tai kopa generalinis sekretorius, kopa kobėka generalinis sekretorius, kur jis, štai ten. Sveiki atvykę. Toliau ponia Luisa Santos. Ji yra už tarptautinius ryšius atsakinga direktorė iš Business Europe organizacijos, ponas Aenas Pritchardas. Jis yra Europos architektų tarybos generalinis sekretorius. Sveiki atvykę ir jūs. Ir ponė Penny Clark. Genera Europos viešojo sektoriaus e, profsąjungų generalinio sekretoriaus pavaduotoja, ponė Nina Ničio iš Europos viešosios sveikatos alijanso. Jos dar nėra salėje, tikriausiai kažkur užstrigo ar kamštie, ar kur taigi laukiame jos prisijungiant. Dabar suteiksiu žodį ekspertams. Galėsite kalbėti penkias minutės. Toliau eilėje pasisakyti laukia Artis Pabrikas, mūsų Pabriks, mūsų pranešėjas. O tada kalbės ir frakcijų atstovai. Manyčiau, galėsime skirti po tris minutės kiekvienam. tuomet e, bus suteikta proga ir kitiems parlamento nariams reaguoti. Džiaugiuosi, galėdamas pasveikinti ir jo ekscelenciją Kanados ambasadorių, pana Kostelo. Sveiki atvykę. Po mūsų diskusijos suteiksiu žodį, žinoma, ir jam, kaip ir Europos komisijai. O pabaigoje savo žodį dar kartą tars pranešėjas, ponas Pabriks. Taigi taip esame numatę dirbti, taip organizuoti diskusijas su suinteresuotaisiais subjektais dėl Kanados ir ES sustarimo. Ir dabar suteikiu žodį ponui Pesonen. Penkios minutės, prašome. Dear Chairman, honorable members of European... Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje ir pakalbėti apie labai strategiškai svarbų CETA susitarimą. Mes, Europos ūkininkai ir Žemės ūkio kooperatyvų asociacijos atstovai, manome, kad tai yra labai svarbi, svarbus susitarimas, ypač vertinant jį strategiškai. Pirmiausia, aš norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie mums ypatingai svarbus. Jūs, ko gero, žinote, kad ūkininkų bendruomenė yra suinteresuota e, e, prieiga prie rinkų pagal šį susitarimą ir tai svarbiausias aspektas mums. Tai pirmiausia, mes turime omenyje galimybę prekiauti e, e, keulieną ir jautieną ir baiminamės dėl to, kad gali būti sutrikdyta ES vidaus rinka. Europai yra labai svarbu, yra jautienos e, importas ir taip pat kvotos ir tarifai, kurie gali pažeisti vidaus rinkos nusistovėjusias, nusistovėjusią pusiausvyrą. Labai svarbu taikyti ES e, normatyvus e, e, produktams, ypač importuojant jautieną, kuri nebūtų hormoniškai apdorota. Ir keuliena taip pat yra labai svarbus produktas mūsų ES vartotojų rinkai. Taip pat norėčiau priminti Jums, kad Kanada, jos darybininkai susitarė e, e, dėl to, kad e, Kanados vartojimo rinka galėtų būti lyginama bent jau dalinai kaip Europos rinkos dalis. Ir tai atveria naujus principus, naują ES prekybos politikos puslapį. Dėl maisto, dėl pieno produktų mes abejonių turinių turime mažiau, kadangi pagerės mūsų prieiga prie Kanados rinkų kad kai kurių produktų priekyba yra liberalizuota, bus liberalizuota visiškai, pavyzdžiui, sūrio e, prekybos galimybės išplėstoje rinkoje bus e, daug platesnės. Mes norėtume paskatinti ES komisiją, kad jinai e, akiliai stebėtų eksporto veiklą eksporto susijusio su keuliena ir mm, jautiena ir žinoma reikia siekti, kad mūsų galimybės dalyvauti Kanados rinkoje būtų kuo didesnės. Dar prieš keletą metų sprendimą prieimu šiame parlamente ir buvo uh, uh, uždrausta prekiauti kai kuriais produktais ir mes, pavyzdžiui, Iš Kanados sulaukėme draudimo prekiauti mūsų vyno Kanados rinkoje. Mes džiaugiamės, kad geografinių nuostatų, nuorodų nuostata yra šiame susitarime džiaugiamės, kad tai buvo padaryta, tai labai svarbu padaryti ir rengiant kitus prekybos sustarimus. Taigi mes matome kai kurių poslinkių lyginant su praeities reguliavimu. Bet to Europos ūkininkai labai džiaugiasi, kad bus galima užsitikrinti prieigą prie E, apdirbamosios pramonės e, rinkų. Iš tikrųjų reikėtų suprasti, kad šitas susitarimas yra dokumentų rinkinys, jis tikrai padės sustiprinti prieigą prie rinkų, tačiau reikia nepamiršti, kad ES labai svarbu veikti kaip patikimai partneriai prekybos rytyje ir svarbiausia, kad mes užtikrintume kuo didesnę naudą mūsų ekonomikai ir kad būtų galima į trečiasis šalis eksportuoti mūsų aukštos kokybės gaminius. Šitas susitarimas palengvins mūsų mm, sudaryti daugia šalius susitarimus su kitomis valstybėmis. Kanada nėra tokia sudėtinga partneriai kaip kiti partneriai ir aš norėčiau baigdamas pasakyti, kad mes e, sutiksime su šiuo dokumentų rinkiniu susijusiu su e, šią sutartimi, jeigu bus laikomas visų administracinių procedūrų. Ačiū kolegai Personen. Dabar ponė Santos. Labas rytas, ačiū, kad pakvietėt mus. Vakar matėm bendrą pareiškimą, kurį paskelbė ES ir Kanados e, verslo organizacijos ir jos remia šį susitarimą. Aš konkrečiau paaiškinsiu, kodėl mes remiam CETA. Pateiksiu pirmiausia du pavyzdžius. Kai prieš septynerius metus pradėjom dėrybas, tai mes ES skeptiškai vertinom galimybę, ar Kanada tikrai galės e, įgyvendinti nuostatas. Ir čia svarbus du sektoriai - viešųjų pirkimų ir viešųjų paslaugų. Kanada e, iš tikrųjų galėjo e, įgyvendinti nuostatas ir tokiu būdu uh, tikrai atvėrė, e, buvo atvertos duris e, tam tikroms e, įmonėms ir, ir čia iš tikrųjų kalbu apie viešuosius pirkimus tiek federalinių, tiek provincijų lygių. Tad viešųjų pirkimų srityje mes iš tikrųjų pasiekėm rezultatų. Antras rytis - viešusios paslaugos. Aš šiaip jau nesileisiu į detalės nes čia kiti kolegos, profesionalai šios ryties pakomentuos plačiau, bet ir šioje srityje mes tikrai turim daug interesų. Taip, e, kai kada trūksta tam skaidrumo, e, kai tos paslaugos teikiamos tam tikrose šalyse, bet šiuo požiūriu mes tikrai turim didesnį aiškumą ir nuspėjamumą paslaugų galimiems teikėjams vienas rytis svarbi - būtent perkelti žmonės laikinu pagrindu. Tai yra labai svarbu Europos įmonėms, nes kai mes, sakykime, įkūrėm įmonę už Europos, tai labai svarbu užtikrinti ekspertizę, ekspertų žinias, kompetenciją, todėl žmonės kartais reikia perkelti. Tad ES e ir Kanados susitarimas iš tikrųjų geras pavyzdys. Kolegos paminėjo jau uh, žemės ūkio klausimus, geografinių nuorodų klausimą. Aš pati Portugalė esu iš pietų Portugalijos ir e, turiu pasakyti, kad mes tikrai pasiekėm jau nemažai, ne viską, bet 173 geografinės nuorodos tikrai nemenkas skaičius. Kaip jau anksčiau sakiau, tai geras precedentas sudarant kitus panašius susitarimus. Mes gaminam porto, vyną, graną padano, alyvų aliejų, kitus putuojančio vyno produktus. Jie pripažinti Kanadoje ir tai yra labai svarbu. Toliau. turizm, e, tekstilė, tekstilė. E, daugiausia šioje srityje mažos ir vidutinės įmonės e, dominuoja ir dabar mes tikrai eksportuojam, eksportuojam tie marškinėlius ar, sakykime, kitus medvilnės gaminius ir mes mokam tarp 18 ir 20 procentų muitų mokesčius, tuo tarpu, kai JAV kur kas mažiau moka. Tad tas susitarimas tikrai e, padės mums e, sukurti geresnės sąlygas tarp Kanados ir Europos e, bendrovių. Kartu ir reglamentavimo srityje pasiekėm jau kai ko ir tikrai galėsim teikti produktus į Kanados rinką mažesnėmis kainomis. Pateiksiu pavyzdį spiritinių gėrimų sektoriuje. Anksčiau, kai norėdavom eksportuoti produktus. Tai buvo privaloma, e, tai yra maišyti porto, sakykime, porto vyną įpilant, tai yra vietoj pagaminto e, sakykime, dal, vyno dalį e, maišyti. Tai yra šiuo požiūriu sąlygos pagerės. Tad e, mūsų manimų CETA tikrai palanki verslo įmonėms, bet kartu jau pasiekta nemažai rezultatų ne vienoj srity. Per pastaruosius dviejus metus matėm, kokį tikrai didelį darbą nuveikė Kanada ir JAV, e, tiesiog e, bandydamos išsklaidyti visuomenės susirūpinimą dėl e, investuotojų apsaugos, dėl viešųjų paslaugų teikimo, kitų dalykų. Bet e, tie, tas susitarimas ir, manyčiau, deklaracija, kuri prie jo bus pridėta, bus e, išspręsti tie mano paminėti klausimai. Tad apskritai, manyčiau, tai yra labai geras, ambicingas, pažangus susitarimas kuris tikrai duos rezultatų ne vien tik tai ES verslo įmonėms, bet ir Kanados bendrovėms ir tikrai išeis į naudą viso, visai visuomeniai. Labai ačiū ponė Santos. Dabar žodis teiksiu ponui Pritchard. Ačiū pirmininkė. Aš esu e, Europos tarybos architektų sąjungos mūsų nariai, tai įvairių priekybos rūmų atstovai, nepriklausomos organizacijos, e, profesinės organizacijos, mūsų paslaugos, profesinės paslaugos, mes deramės dėl dėrybos bendradarbiavimo susitarimų su partneriais Kanadoje. Kanados architektūros e, licenzijavimo e, institucijų. Uh, Dabar mes jau dešimtajam dešimtmetį prisidėjom prie tarptautinių standartų rengimo, e, prie, kartu e, prisidėjom prie UNESCO UIA e, švietimo hartijos rengimo. Dabar vėlgi pri, kartu prisidėjom prie priedo XY e, e, rengimo ir čia vėlgi numatomas tam tikro laikotarpio švietimas. Dabar čia, kas mums rūpi, tai pirmiausia švietimo sistemų e, skirtumai. Turiu galvoje Kanados provincijas, teritorijas, o kitais lygiais švietimas organizuojamas laikantis Mm, subsidiarumo principo. Bet to vėlgi čia e, skir, skiriasi ir reglamentavimas. Kai kurios valstybės narės, sakykime, neturi, e, neturi tam tikrų savokų ir todėl mes šiaip jau stengiamės į tai įsigilinti Ir dabar stengiamės tai suderinti su tarptautiniais standartais, bet tikrai turiu pasakyti, kad mūsų sistemos iki galo nesuderintos. Mes kartu e, gilinomės į ES profesinių kvalifikacijų m, mm, standartus e, 45-6 straipsniai e, svarbus su tuo, penktas priedas paminėtas, šeštas priedas. Dar vienas sunkumas - tai kaip būtų galima pademonstruoti, jog, sakykime, yra tam tikra kvalifikacija. Ir čia turiu galvoje visus statybų dokumentus ir panašiai. Tad e, mes sutarėm dėl sistemos, pagal kurią to kvalifikacija žinios gali būti įgyjamos per trumpus, sakykime, internetu organizuojamus kursus. Ką mes ketinam toliau daryti? Aš jau koordinatorių grupiai e, sakiau, kad vėl mes toliau remiamės kvalifikacijų direktyvą Ir dabar mes susitiksim e, šios savaitės pabaigoj su Kanados atstovais ir po to pateiksim informacijos ES e, institucijoms ir susitarimą ketinam pasiekti gruodį. Tad e, tas susitarimas greičiausia bus pasirašytas Otavoje per licenzijavimo institucijų asamblėją. Dabar toliau kitas dalykas. Tai e, mes e, tiesiog e, kalbėjom su Europos komisija, su Kanados atstovais dėl tam tikrų dalykų, kurie numatomi CETA sutartyje. Tačiau neturėtume pamiršti, kad profesinių, profesinių licenzijų išdavimas provincijų, provincijų ir teritorijų lygių E, Kanados e, būtent tos struktūros norėtų tiesiogiai sudaryti susitarimą su mumis. Tai yra tikrai nemaža galimybė e, galimybę visų 28 valstybių narių lygių Bet kita vertus vėl mes palaikysim glaudžius ryšius su komisijos generaliniu priekybos direktor, direktoratu, kad galėtume tiesiog baigti šitą punktą. Ačiū, ponui Pičelė, dabar ponė Clark. Dėkoju, labas rytas visiems. Ačiū dar kartą už kvietimą dalyvauti diskusijoje šio ryto parengiau keturių skaidrių prezentaciją, taip pat ir dalomosios medžiagos yra mano kolega padės man truputėlį. Mano organizacija, kaip ir dauguma profsąjungų, su nerimu žvelgia į CETA ir dėl to ragintumėm neparemti šio sustarimo pasirašymo. Yra tam keletas argumentų ir mes jau ilgą laiką stengiamės uh, šviesti visuomenę apie tos argumentus ir, ir organizuoti diskusijas tais, klausimas, tais klausimais. Taigi, kas didžiausia nerima kelia viešojo sektoriaus darbuotojams, aš kaip tik atstovauju, būtent jiems, e, valstybinio sveikatos sektoriaus darbuotojams, e, vandentvarkos ir e, viešajame trans, viešo transporto organizacijose dirbantiems asmenims. Taigi tai apima ir viešai sektorių, bet taip pat ir privačius paslaugų teikėjus tokio pobūdžio paslaugų teikimo srityje. Ir komisija ir, ir valstybių narių požiūris rodo, kad tikrai yra dėl ko susirūpinti. E, kaip jau buvo minėta, investicinių ginčių e, sprendimo nuostatos e, yra tos, kurios dar nėra iki galo įtvirtintos ir suformuotos, taip pat darbuotojams nenumatyta užtektinai apsaugos. BEG organizacija ETU, profsąjung, Europos profsąjungų konfederacija ir kitos e, asociacijos, įvairios organizacijos e, reiškia savo nepasitenkinimą tuo, kas vyksta. Mes ir su Kanados visuomenės atstovais esame diskutavę jau. Ir e, kaip ir minėjo kiti prelegentai, stengiamės diskutuoti ne iš gynybinių pozicijų, kadangi galvojame, jog ir darbuotojai, ir valstybių piliečiai turi, turi labai daug bendro visose pasaulio šalyse. Taigi ir su Kanados atstovais būtent tą linkmę mėginame kalbėtis. Nes yra be abejo kalbama dažnai apie visuomeninį interesą vien tik tai, bet uh, yra dar ir kitų dalykų ir Europos parlamentas bereikšmingai yra prisidėjęs prie to, kad tie interesai išriškėtų. Pateiksiu šiek tiek daugiau dar informacijos. Norime, kad tekstas būtų nuodugniai išanalizuotas ir bendrame pareiškime aiškiai pasisakoma dėl to, ar problemos yra išspręstos ar ne šiuo tekstu. Iš CETA teksto projekto dabar paminėsiu tik tai keletą dalykų, kur išvelgtume tam tikrų prieštaravimų. kurių tikriausiai paskelbsama deklaracija ar pareiškimas irgi neišspręs. Pirmiausia, vanduo. Parlamentas yra parengęs atitinkamą net pranešimą, kad e, šis rytis nepatektų į CETA aprepti, tačiau vis dėlto, e, jeigu kalbama apie privatų vartojimą, tuomet CETA nuostatos galiotų. Danija ir Vengrija teigia kaip tik, kad e, socialinė apsauga yra labai svarbus dalykas ir kad to reikėtų pasirūpinti, tai manome, kad e, čia kai kurie dalykai prieštarauja vienas kitam dėl to, kas susiję dar su sveikatos apsauga ir socialinėmis paslaugomis. Na ir dabar, jeigu grįžtumėm prie viešojo sektoriaus paslaugų, tai matote kairę skilti, 17 skyrius CETA kalba apie konkurencijos politiką ir čia minima valstybinė parama ir numatomi tam tikrą pribojimą iš tikrųjų, kaip ta valstybinė parama galėtų būti teikiama. O dešinėje skiltyje matote žymiai demokratiškesnę apibriežtį viešojo sektoriaus paslaugų, kur yra akcentuojama sprendimo laisvė ir būtent tai, manome, turėtų atspindėti CETA tekste. Ačiū poniai Clark. Ir dabar ponia Vančio dar kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, aš esu Nina Renčio, aš esu viešosios sveiktatos mm, paslaugų teikėjų alijanso atstovė. Mes vienijame gydytojus, slaugės seseles, taip pat e, vaistų pramonės atstovus. Mes taip pat atstovaujame vartotojų grupės, taip pat grupės pagal atskiras lygas ir mes siekime, kad būtų teikiamos tvarios sveikatos apsaugos paslaugos. Norėčiau pasakyti, kad mes nepasisakome prieš laisvą priekybą, tačiau reikia tokių sutarimų, kurie būtų naudingi viešai sveikatai ir taip pat reikia atsižvelgti į viešąjį interesą. Mes nemanome, kad dabartinis CETA tekstas užtikrina šitą pusiausvyrą, apie kurią yra kalbama deklaracijoje. Labai svarbu, kad sveikatos apsaugos srityje būtų siekima pažangos, tačiau šiuo sustarimu jos nebus pasiekima. Aš norėčiau uh, pritarti anksčiau kalbėjusiems asmenėms, kurie mano, kad mes abejojame dėl šito susitarimo ir jo poveikio viešojo e, sveikatos e, sektoriaus paslaugos. Labai svarbu užtikrinti labai konkrečias sveikatos apsaugos priemonės ir patenkinti uh, lūkesčius. Labai svarbu e, taikyti e, vietinės sistemas. Pirmiausia, reikėtų naudotis vietos galimybėmis ir galimybės kreipti į teismą ir taip pat spręsti bylas tarptautinėme ir ES teisme. Dėl vartotojų teisių, vartėtų, vartotojų prekių mažinimo. Tai labai geras siekis, tačiau reikėtų atsižvelgti į du dalykus. Pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie vaistus ir e, mm, medicinos prietaisus. E, gali būti, kad CETA paveiks šitą prekybą. Kitas dalykas gali padidėti vaistų, vaistų sunaudojimas, vartojimas, kadangi Kanadoje, pavyzdžiui, Kanada yra antra pagal vaistų suvartojimą valstybė pasaulyje. Ir ką, kokį poveikį galėtų turėti CETA vaistų kainai Europoje, į tai reikėtų įsigilinti. Gali būti, kad kainos padidės. Kita su sveikata susijusi kategorija. Tai yra prekės, kurios gali pakengti viešąją sveikatą, pavyzdžiui, tabako gaminiai, taip pat e, nendrių cukrus, alkoholis, e, žinoma, e, tarifinių nuostatų at, atsisakymas gali turėti ypatingos žalos mūsų vartotojų ir gyventojų sveikatai. Ir kita vertus, reikia numatyti tokių mechanizmų, kurie šitą poveikį galėtų sumažinti. O jeigu to nebus padaryta, tai tuomet mm, didės įvairių lygų paplitimas, taip pat e, tokius kaip nutukimas, diabetas ir tai gali kelti grėsmę tvarioms medicinos e, sistemos e, sveikatos apsaugos paslaugoms. Labai svarbu, kad valstybės narės imtųsi priemonių, kad būtų galima sumažinti šitą kenksmingą poveikį, poveikį dėl padidinto alkoholio ar tabako guminių vartojimo. Ir taip pat reikėtų pagalvoti, kad tas tarptautinis arbitražas gali būti teismo vieta, kuria bus bandoma apeiti nacionalinius ir ES teismus. Taip pat norėtume priminti, kad CETA padidins priekybą e, jautieną, tačiau tai nereiškia, kad bus sumažintas antibiotin, anti, anti, anti biotikų atsparumas ir tai reiškia, o šitas klausimas apskritai anapus Atlanto yra, nėra keliamas dėl e, deklaracijos aiškinimo. Deklaracija yra pakankamai nurodomojo pobūdžio ir pirmiausia reikėtų siekti, kad būtų užtikrintas viešojo intereso gynimas viešosios paslaugos yra labai svarbios mums, tačiau šių pastangų nėra pakankama, tekstas yra ne visiškai aiškus, bet to deklaracija nėra teisinio pobūdžio dokumentas ir neturi tokio teisinio svorio. Mes norėtume, kad būtų pateikta e, teisinė nuomonė dėl šios deklaracijos. Ačiū. Kolegos, išklausėme penkių ekspertų, jie kalbėjo konkrečiamis temomis, o dabar suteiksiu žodį pranešėjų, po to suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams iš politinių frakcijų, kiekvienam po tris minutės. Jeigu klausite, tai tos klausimus suformuluokite labai aiškiai. Pasakykite, kam skirite klausimą, ir iš ko pagėdaujate atsakymo. Mes taip pat galime paprašyti ir komisijos vyriausiojo dėrybininko išsakyti savo nuomonės, taigi komisija galės atsakyti ir, ir komisija galės atsakyti jūsų klausimus. Pirmiausia, padrišėjas Pabriks. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Iš tikrųjų labai svarbi šio ryto diskusiją, kadangi mes galime perėti prie šio sutarimo detalių po to, kai e, per dviejus metus mums pavyko galutinai suformuoluoti tekstą ir išsakyti savo nuomonę, aš norėčiau padėkoti visiems prelegentams, kurie išsakė labai įdomių, svarbių minčių dėl šio labai svarbaus sustarimo. Aš savo ruoštų norėčiau pasakyti keletą, mano manimų, labai svarbių dalykų. Pirmiausia, aš tikrai esu įsitikinęs ir mano įsitikinimas grindžiamas faktu, kad šita ta sutartis yra daug geresnė negu ankstesnės. Antra, mes sudarome šitą susitarimą tarp dviejų pasaulyje labiausiai pažengusių prekybos partnerių, kurie vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis. Ir tai yra labai svarbu žinoti, su kuo turime reikalą. Be to, šitas prekybos susitarimas yra labai svarbus geopolitiškai ir ekonomiškai kadangi mes galime suformuoluoti daug aukštesnius standartus bet kuriai kitai tarptautiniai šaliai, kadangi mes tiesiog pageidaujame, siekiame aukščiausių standartų mūsų prekybos politikoje ir todėl šita sutartis yra sudaroma laikantis aukščiausių reikalavimų ir ji gali būti, pavyzdžiui, toms valstybėms, kurios neslaiko tokių aukščių prekybos standartų. Šitas prekybos susitarimas, pavyzdžiui, iš įvairių žiniasklaidos priemonių informacijos žinome, kad mes turėsime naudos patys ir naudos turės ir mm, ne tik tai pačios turtingiausios bendrovės. Nes dažnai yra sakoma, kad nukentės eiliniai gyventojai nuo tokio sustarimo. Tačiau Kalbant apie CETA, reikėtų pasakyti, kad mes iš vien e, veikiame, kad galėtume toliau plėtoti mūsų prekybos santykius kartu, o ne tiesiog turėti problemų kiekvienas atskirai. Dar vienas dalykas. Norėčiau, kad prisimintume faktus, o ne tik tai pasikliautų savo mm, viltimis. Iš tikrųjų, tai nėra idealus sustarimas, mes nesame idealūs žmonės, nesame idealūs darybininkai. Jeigu nesame, pripažįstame, kad nesame idealūs, tai tikrai mes neturėtume galvoti, kad mes pasirašėme idealų sustarimą. Iš tikrųjų, šitas susitarimas bando apriepti visas problemas, pavyzdžiui, e, e, e, ir, tačiau mes negalime išspręsti prekybos sutartyje nutukimo problemos ar tiesiog Asadą išstumti iš posto. Tačiau šitas sustarimas atveria duris. O tai reiškia, kad jeigu mes galime priartėti prie tobulumo, tai mes tai galime daryti per artimiausius penkerius, dešimt metų bendradarbiaudami, prekiaudami su Kanada. Visada yra galimybių gerinti situaciją. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturėtume pasirašyti apskritai jokio susitarimo. O šis sutarimas yra tikrai labai geras, beveik e, e, be priekaištų. Ačiū, ponia fabrikai. Taip, aš tarsi turėjau tokių įtarimų, kad dėja Europos parlamentas nėra rojus. Dabar kitų politinių frakcijų atstovai. Pirmiausia, Davidas Martinas, socialistų frakcijos vardu. Taip, aš turbūt arčiau rojus. Išgirdom suinteresuotų šalių atstovų nuomonę Bet kita vertus, vėlgi nėra plataus susitarimo dėl to, kad CETA tai be atodariškai būtų gera tiek ES ir Kanadai. Ypač du pastarieji prelegentai išsakė abejonės, kurių turi ir mano paties frakcija, turiu galvoje viešų paslaugų teikimą, e, priekybos liberalizavimą, kitus dalykus. Bet aišku, mes į tai turim pasigilinti labiau. Uh, Nes deklaracija su tais visais punktais juk vis dėlto e, mm, bus privalomo pobūdžio. Bet taip, taryba turbūt vis dėlto laikysis nuostatos, kad valstybės narės e, toliau gali laisvai siekti priekybos e, tikslų. E, ir kad jos nebus e, šiaip jau verčiamos bendradarbiauti, bet man bus įdomu išklausyti jūsų nuomonės dėl viešųjų paslaugų. Tai jei bendrovės, jei šalis e, vėlgi pagal ir CETA susitarimą jos galės e, ir toliau, sakykime, viešasias paslaugas numatyti tik tai e, teikti viešajame sektoriuje. Toliau dėl investuotojų apsaugos, tai uh, užsienio investuotojai neturėtų gauti palankesnių sąlygų negu šalies investuotojai, tad mes veikinam šitą punktą deklaracijoje, tai yra tikrai uh, teigiamas žingsnis. Dėl darbo jėgos laisvių, teisių, tai Kanada jau e, ratifikavo, pasirašė ir ratifikavo konvencijas kartu 89 metų e, konvenciją dėl kolektyvinių dėrybų ir sveikinu deklaracijos ketinimą e, būtent e, dėl laisvos priekybos susitarimų kaip e, neprivalomų. Tai yra teigiamas žingsnis į priekį. Mano frakcija dar gilinsis į dokumentą, bet e, kol, kol kas noriu padėkoti Kanados partneriams už lankstumą per dėrybas. Tiek komisija, tiek Kanada iš tikrųjų e, taip atvirai pasižiūrėjo į mūsų kritinės pastabas ir už tai noriu dėkoti. Padėkoti. Toliau EKR frakcijos vardu. Ponas Campbell. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes sveikinam šį susitarimą. Kanada iš tikrųjų yra didžiausias ES priekybos partneris, liberali valstybė ir 99 procentai nežemės ūkio produkto tarifų, 92 procentai mm, e, žemės ūkio tarifų kol kas tebėra kartu mm, viešųjų pirkimų klausimas provincijų ir e, regionų lygių labai svarbus. Tad e, šis susitarimas geras, jis tikrai gali pasitarnauti pavyzdžių ir tikrai nusipelno mūsų paramos. Apskritai dar svarbu pripažinti, kad e, kai dabar TTIP įstrigo, o e, sustarimai su Kinija, Indija, vos tik prasidėjo sustarimai, dėrybos dėl sustarimų su Merkorusūro e, šalimis irgi šlubuoja. Tai jeigu dabar tas susitarimas su Kanada sužlugtų, tai tikrai viskas sustotų ir mes to neturėtume pamiršti. Ir tikrai turėtume paremti CETA. Bet to dabar dėl tų žodžių, kiek ES yra rojus ir kas arčiau rojus ir panašiau. CETA iš tikrųjų gali būti savotiškas pavyzdys ES ir jungtinės karalystės priekybos susitarimui. Nes tai tikrai turės šiaip jau plačių padarinių, ne vien tik tai tų sričių, tad Tikrai reikėtų ją paremti. Taip, išgirdom tam tikrų abejonių, e, klausimų susijusių su, e, su tam tikrom sritim iš mūsų ekspertų, bet apskritai iš tikrųjų CETA reikėtų paremti. Liberalų frakcijos vardu Marytė Šakė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad e, jūs remet sutartį. Dabar išgirdom ekspertų, suinteresuotų šalių nuomonę, bet tai jau ne pirmą kartą tą darom. Mums kartu kaip ir parlamentarams tenka tam tikras vaidmuo mes turėtume iš tikrųjų įsiklausyti į piliečių, e, vidutinių mažųjų įmonių, nevyriausybinių organizacijų nuomonę. Tad rezultatu tikrai galim didžiuotis ir mes tikrai norėtume kad mūsų, mūsų pastangos, mūsų reikalavimai atsispindėtų galutinėme sustarimo tekste. Turiu galvoje investuotojų klausimas, vie, vie, viešosios paslaugos, e, tvarumas ir tikrai ilgas e, mūsų pageidavimų sąrašas. Dabar galutiniam dėrybų etape tai svarbu pabrėžti, kad e, vėlgi mes kol kas pasiekėm rezultato, prie kurio prisidėjo iš tikrųjų labai daug žmonių, bet e, kita vertus e, ir iš tikrųjų pasiekta to, kam pritarta abiejose Atlanto pusėse. Dabar pasaulis keičiasi, mes susidurėm su vis griežtesnė konkurencija, turiu galvoje ne vien tik tai mūsų standartus, uh, bet ir mūsų vertybės. Ir iš tikrųjų kanadiečiai tai tikrai tiesiog geriausias partneris, su kuriuo būtų galima bendradarbiauti. Mes tikrai stiprinsim tarptautinį bendradarbiavimą ir tikrai kelsim reikalavimų kartelę vis aukščiau visame pasaulyje. Tad mm, mes tikrai turėtume vengti, kad standartai būtų mažinami. Uh, Na ir reikėtų mąstyti toliau apie procesą, įvertinti mūsų e, reikalavimus ir mūsų e, parlamentas, kiekvienas mūsų privalo prisimti atsakomybę už tai, kad kuo greičiau galėtume balsuoti dėl šito susitarimo, kad juo galėtų naudotis mūsų rinkėjai, mūsų piliečiai, kad e, tikrai mūsų ryšiai su Kanada būtų sutvirtinti. E, dabar pilietinė visuomenė atlieka labai didelį vaidmenį per diskusijas. Taip suprantu, yra dar tam tikrų abejonių, nes nieko nėra tobula. E, reikia viską pasiekti konsensuso keliu. E, bet dabartinėme politinėme klimate iš tikrųjų verta pasistengti. O dabar tie, kas sako, kad tas susitarimas e, galėtų būti geresnis, tai, tai iš tikrųjų, kai, tai tokie teiginiais teigia, e, skleidžiami, tai iš tikrųjų stato į pavojų susitarimą. Uh, Nes tada tie žmonės iš tikrųjų turės prisimti padarinius to, jeigu nebūtų pasiektas sustarimas tarp, JAV, e, tarp Kanados ir ES. Tai iš tikrųjų būtų lemtingas smūgis, e, tiesiog didžiulė žala. Ir, ir tada tai sukiršintų valstybės narės, jos tada vėl imtų e, tiesiog daryti neigiamą įtaką vidaus e, rinkai ir vėl pakiptų savotiškai grės, grėsmė iškiltų mūsų standartams, mūsų vertybėms ir kitos priežastys, dėl kurių mes iš tikrųjų turėtume ir toliau e, skatinti dėrybas. Labai ačiū, ponė Šakė, toliau guė, vardu ponė Mina. Allereerst heb ik een vraag naar aanleiding van uw eigen opmerking in het begin. Pirmiausiai turėčiau klausimą susijusiu su jūsų, pačių, jūsų paties pasisakymu dėl įsigaliojimo. įsigaliojimo. Kokį, kokią įtaką turės mūsų sprendimui teisingumo teismo nuomonė, jeigu bus paremta viena ar kita pusė, kaip tuomet toliau elgtis. yra kalbama taip pat ir apie teisę reglamentuoti, bet e, ir šioks toks spaudimas yra juntamas, nes arbitražo sistema pakeis e, taip numatytą investicijų teismų sistemą ir čia iškyla grėsmė Taigi įdomu, ką teisingumo teismas pasakys ir kaip toliau su socialinė apsauga viešuoju sektoriumi, kaip e, su vadinamosiamis ratchet nuostatomis. Tai Ir toji deklaracija, pareiškimas, kurį ketinama pridėti prie susitarimo, visiškai neturi jokios pridėtinės vertės. Tai bus tik deskriptyvinio pobūdžio tekstas, o ne reali deklaracija. Ir iš tiesų tai galėtų net pakenkti. Kadangi bus lyg daroma įtaka įgyvendinimui be tam reikalingų nuostatų nesilaikant jų. Juk teisingumo teismas gali ir visiškai kitaip vertinti situaciją. Aišku, kad matyti, jog norima kažkaip situaciją užglaistyti, ją spręsti, bet, bet tai nėra realūs sprendimai. Ir norėtųsi ir iš komisijos žinoti, ką jį ketina toliau siūlyti, ką daryti. Iš tiesų, prie teksto projekto turėtų būti ir, ir koks nors įpareigojimo pobūdžio dokumentas, o ne, o ne tai, ką dabar planuojama daryti. Nes iš tiesų tai pakerta demokratiją tiesiog ir visuomenės interesus. Pone Kelia, ačiū visiems e, pasisakiusiems už jų komentarus. Iš tiesų nesu tikra, ar, ar visiškai nekiltų problemų dėl prieigos prie rinkos, kaip, kaip teigia, pavadinsiu jos taip, žemės ūkio sektoriaus lobistai. Nes e, iš tiesų ir keulienai, ir jautenai numatyta prieiga prie rinkos, galbūt kai kas ir nebereme tokios nuostatos, tačiau kai kurie kolegos, kurie labai tais klausimais rūpinasi tikrai sunerimi. Dėl pieno eksporto lygiai taip pat. Nes Kanados pusė tarsi numačiusi labai vienreišmiškas taisyklės ir iš tikrųjų iš iš ES, galima sakyti, eksportuosime tą pačią problemą ir, ir į Kanadą. Ar bent jau taip teigiama, bet nesu tikra dėl to. Ir, ir yra dalykų, kuriuos privalome spręsti ir negalime toliau ignoruoti. O tai turės įtakos tam, kaip mes balsuosime dėl CETOS. viešo sektoriaus paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugos, tuo susijusios ir iš tikrųjų nelabai išvelgiu sąsajų tarp padidėjusios paklausos sveikatos paslaugų sektorija, pavyzdžiui, ir, ir CETA teksto. Tad viena iš eksperčių turėčiau tokį būtent klausimą, kaip tai susijęti ir, ir kaip vertinate tą interpretuojamą pobūdžio deklaraciją. Toliau dar dėl bendradarbiavimo su Kanada, tai taip, vienareikšmiškai esame už, tik klausimas, ar sutinkame dėl to su kylančiais sveikatos priežiūros sistemos taštais. Tikriausiai nelabai, kam tokia mintis patiks. Ir beje, kalbant apie geografinės uh, nuorodas, tai tik labai nedidelis jų kiekis bus realiai apsaugotas, o, o visa kita liks užrybyje. Ir apskritai tas sąrašas tų nuorodų toks ganėtinai atsitiktinis atrodo, peržvelgus jį. Tikrai net, net nežinau, kaip turiu elgtis, dar žinant ir tai, kad vienas mūsų kolega, parlamentaras, buvo e, neįleistas į Kanadą dėl to, kad e, priešinasi šiam susitarimui. Dar kitas dalykas, e, tai abipusiškumo klausimai, vizų liberalizavimo režimas svarbus abiems pusėms. Vybe komitetas dar to klausimų diskutuos, bet kadangi ambasadorius pas mus atvykęs, tai norėtųsi ir čia išgirsti jo atsakymą į tokį klausimą. Ir FDD frakcijos vardu kalbės ponė Begin. Ačiū ponė. Pirmininkė, dėkoju taip pat visiems svečiams, ekspertams už naudingus pasisakymus, naudingą informaciją ir tikrai akivaizdu, kad šalių pozicijos skiriasi, bet ne čia slypi pati esmė dar tiesiog skirtingos ekonominės sistemos skirtingai traktuoja kai kurios klausimus. Man atrodo, čia bus tik precedentas sukurtas tam, kad vis labiau laisvėtų prekyba ir etiniai kai kurie sumetimai susijęs su aplinkos sauga, kitais dalykais bus visiškai pamiršti. Kai kas palankiai jau pasisakė dėl sustarimo, tie, kas atstovauja pilietinę visuomenę labiau neigiamai. Ir tikrai neturėtų būti tikslas dabar vertinti pačią laisvąją prekybą kaip tokią, nes ji visuomet atneša naudos ir patiems mažiausiems subjektams ar vartotojams, tačiau problemų atsiranda. Pavyzdžiui, prisiminkime naftą sustarimą ir, ir tai, kas nutiko su Meksikos ūkininkais po jo CETA turėtų skatinti intensyvesnius prekybinius mainus, bet kaip visa tai vyks? Kai kurios nuostatos labiau iliuzionistinio pobūdžio. Mūsų augimas, pavyzdžiui, yra 0,8 procentai ES. Tai vos juntamas augimas. Ir tai kelia nerima verslo atstovams. Tai ko gali jie tikėtis po susitarimo? Kas būtų žadama atskiroms valstybėms narėms, kokius duomenys turi Europos komisija Europos komisija yra pateikusi tik kai kuriuos neoficialius duomenis, bet yra ir, ir kitų statistinių rodiklių, kurie tikrai toli gražu netokie teigiami. Žinoma, kad išloš iš to sustarimo tos įmonės, kurios jau dabar e, puikiai bendradarbiauja su Kanada jų situacija pagerės, bet kaip bus su tomis įmonėmis, kurios dar nėra pradėjusios e, veiklos Kanadoje ar, ar nėra užmesgusios ryšių su, su jos atstovais, o komisijai dar turiu klausimą dėl vadinamosios, vadinamųjų ratchet nuostatų. Kai kurie sako, kad tai yra gerai, kiti, kad ne, bet bent jau kalbant apie paslaugas, tai tikrai dar reikia šitą išsiaiškinti plačiau. Ir ENF frakcijos vardu ponas Ferron. Pone pirmininkė, brangus kolegos, šis susitarimas tikrai e, šiaip jau suteikia mums tam tikrų šansų, e, jeigu mes nepasirašysim jos, tai iš tikrųjų tai e, iškils grėsmė apskritai mūsų ekonomikai, bet kita vertus sakoma, kad e, susitarimas nėra idealus. E, bet kita vertus vėl, kaip buvo pasakyta, idealių susitarimų nebūna. E, buvo pateikta įvairių argumentų. Ir šiandien vėlgi atsidūrėm toj pačioj padėti kaip ir su TTIP. Nes ko trūksta? Trūksta susitarimo su žmonėmis. Taip, mes išgirdom, kad ekspertai e, pasisako už susitarimą ir tada po to e, šiaip jau e, ta sutartis įsigalios dar prieš balsuojant nacionaliniams parlamentams. Čia jokios demokratijos nebus ir, ir vėlgi bus ne, tiesiog neatsižvelgiama į žmonės, kuriems reikia šiaip jau uh, ekonomikos vystimosi. Šis susitarimas, šis susitarimas tikrai labai dramatiškas Prancūzijai, turiu galvoje mūsų gamintojus. Ir grėsia e, daugybės e, e, tiesiog dviejų šimtų tūkstančių darbo vietų praradimas visoje Europos Sąjungoje ir keli tūkstančiai darbo vietų praradimas Prancūzijoje. Bet to vėlgi Aš neturiu, mano skaičiai netokie pat kaip jūsų, kurie čia buvo pateikti. Turiu tik tai klausimą generaliniam Kopa Kokožika e, sekretoriui. Mano klausimas labai paprastas. Kokia bus mūsų žemės ūkio, kokia bus žemės ūkio ateitis? Ar nemanot, kad e, ta sutartis padarys neigiamą poveikį tiek Kanados, tiek ES žemės ūkiu, turiu galvoje e, darbo vietų griovimą, nikimą? nes e, atsižvelgiant jau į ta, ir dabar į tą aplinkybę, kad šiuo metu mūsų ūkininkai yra e, gilios krizės apimti. Dar 4-5 kolegos prašo žodžių, suteiksiu iki 6-7 kolegos. Tuomet turėsiu trumpinti kalbėjo laiką. Laiką skirsiu tik tai po vieną minutę. Karolina Manuelis pirmiausia, Alesija Ovamaja ir keli kiti. Aštuoni. Po vieną minutę, prašau. Marija, pirmiausia. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Turiu e, klausimą Kožeką atstovui. Uh, kiek jūs atsižvelgiat į smulkius ūkininkus ES, turiu galvoje Vokietijos, Prancūzijos, Rumunijos smulkus ūkininkai, kurie sako, kad e, e, tiesiog jiems neatstovaujama šiam, šiuo susitarimu. Kitas klausimas architektų sąjungos atstovui. Taip, iš tikrųjų mes kalbam apie labai e, svarbę profesiją, 5000 Bet kita vertus yra labai e, smulkių architektūros e, biurų, kuriems e, irgi darys poveikį šitas susitarimas. Tad kiek tokių architektų tiesiog įmonėlių yra, kur, kur, kur, kur eksportuoja savo produktus, jeigu ten dešimt tik tai tokių didelių, tai ar verta dėl jų sudaryti susitarimą? Toliau. Dabar e, deklaracija greta susitarimo. Čia yra tam tikrų nesutarimų tarp sutarti, susitarimo teksto ir deklaracijos teksto. E, Sakykime, yra išvardytas tam tikrų sektorių e, sąrašas Tad kaip, kaip reikėtų įveikti tuos nenu, nenuoseklumus tarp būtent susitarimo ir deklaracijos? Tikau. Ačiū pirmininkė. Aš manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie du dalykus. Žinoma, tai nėra pats geriausias sustarimas, tačiau pakankamai geras. Tai susitarimas, suteikiantis galimybę suteikti geresnių perspektyvų ES prekybos politikai ir atsižvelgti į mažasias ir vidutinės įmonės. 99 procentai muitų bus panaikinama, bet to bus pripažįstamos geografinės nuorodos, kai kalbame apie didelius ir mažus, apie jų lūkesčius, tai reikėtų suprasti, kad didelės įmonės dirba tarptautiniu mastu, o mažosios dirba dažniausiai vidaus rinkoje. O vidaus rinkos politika pasi... pasiteisins, kai mes pasirašysime susitarimą su Kanada. Maničiau, ir politiškai vertinant reikėtų siekti pasirašyti šio, šį susitarimą Kitaip mes nepasirašysime jokio, jokio, kuriam būtų galima sulaukti tokio pritarimo kaip šitam. Gracias, presidente. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems, kas kalbėjo. Norėčiau pateikti du klausimus komisijai. Pirmiausia, kodėl siekiant užtikrinti tvarų vystimasi, kodėl, pavyzdžiui, nėra įtraukti du labai svarbus sektoriai, tai yra aplinkosauga ir kalnakasyba. Dėl geografinių nuorodų pripažinimo yra pakankamai daug gaminių, kurie ir, kuriems yra registruoti e, kaip geografinės nuorodos. Tik tai 27 iš mūsų šalies yra įtraukti sąrašą, tačiau tokių geografinių nuorodų yra gerokai per šimtą. Be to, viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai e, ir taip pat kvalifikacinių pažymėjimų pripažinimas turėtų būti visą tai vykdoma nuosekliai ir taikoma visiems. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad negalima nekreipti dėmesį į teisės ekspertų abejonės, ekspertų už parlamento ribų iš tikrųjų negalima teikti, kad įsigaliojo visiškai bendras vienodas požiūris į CETA. Bet to aš norėčiau pakalbėti apie šitą aiškinamąją deklaraciją. Jeigu, kaip Davidas sakė, yra numatytos geresnės, didesnės teisės tarptautiniams investuotojams, tai ar patikinsite, kad šitos nuostatos lygiai taip pat galios ir vietos investuotojams? Kodėl reikalingos e, platesnės teisės kai kam? Ir ar tai reiškia, kad vienodai bus traktuojami teisinių požiūrių ir vietos investuotojai. Ir kodėl tai nesispindi pačiame dokumento tekste, o kam reikalinga šita išėlamoji deklaracija. Obamaja. Norėčiau pateikti du klausimus. Pirmiausia, personen. Jūs sakėte, kad jūs e, mm, ginate vartotojų interesus, turėtumėte turėti omenyje, kad mes draudžiame genetiškai modifikuotus organizmus, mūsų rinkoje, o Kanada e, nedraudžia jų. Ir ar jūs galėtumėt patikinti, kad genetiškai modifikuoti organizmai nepateks į mūsų maisto grandinę? Be to buvo kalbama apie tai, kad e, panašus standartai yra taikomi ES ir Kanadoje, tačiau nemanyčiau teikti, kad tai yra taikytina ir vartotojų teisės apsaugai amerikietiškas kelias galbūt būtų greitesnis ir spartesnis, trumpesnės procedūros, licenzijų išdavimas ir galbūt matytumėte kokį nors teisinį konfliktą tarp tų dviejų požiūrių. Ir be to pranešėjas kalbėjęs prieš tai teigia, kad nauda bus e, skurdžiausiams iš skurdžiausių. Pateikite pavyzdžių, kaip tai iš tikrųjų atrodys. Aš norėčiau paklausti, kokiu moksliniu pagrindu buvo remiamasi teigiant, kodėl gali, kad, kad gali didėti vaistų kainos. Kaip įrodyti, kad Europos vaistų kainos gali didėti? Kokiu pagrindu remintis galima teikti, kad, kad apskritai padidės lygų skaičius, didės sergamumas? Ačiū iš tikrųjų tai labai plataus masto susitarimas ir pripažįstame, kad net, netgi ne pats geriausias. Tyrimai e, e, e, įrodė kai kuriuos pranašumus, tačiau vis dėlto rizikos, rizika išlieka. Todėl, manyčiau, šitą riziką reikėtų uh, tinkamai įvertinti, bet to nepamirškime savo rezoliucijos, kurie kritikavome kai kuriuos šio sutarimo aspektus. Bet to šita deklaracija. Kodėl, pavyzdžiui, užtikrinant tą äh, Es wird gesagt, ja, das ist eh alles äh, vertraglich. Ah kalbant apie prevenciją, kodėl mes neaiškiai suformulavome, nuo ko siekiame apsisaugoti. Ir be to, manyčiau, reikėtų teikti, kad mums reikia siekti padidinti, pagerinti mūsų taikomas mūsų standartus. Iš tikrųjų, šitas sustarimas turėtų būti geras pagrindas uh, jį taisyti ir kad galbūt reikėtų įteikti, įteikti įgaliojimus, jį gerinti ir siekti to, ko mes iš komisijos reikalavome. Ačiū, ponė pirmininkė. E, atsiprašau, kad aš kalbu. Dabar, jeigu mes pasakytume kolegai Žozė Bovė e, blokuoti šitą susitarimą dėl CETOS Taip, e, bovė buvo sulaikytas jų Kanados oro uoste, todėl kad jis pasisakė prieš. Bet kita vertus, e, taip, ta sutartis e, tokia yra gana prieštaringa. Turiu klausimą Kožeka atstovui. Turiu galvo, klausimą susijęs su Brexitu vadinamoju. Taip, jūs sakėt, kad e, tas susitarimas gali būti pavyzdys ES ir Junktinės karalystės susitarimui, bet kita vertus, kaipgi pasakytina e, apie šito susitarimo poveikį ES žemės ūkiui, kuris dabar jau išgyvena didžiulę krizę. Taip, dar buvo kalbėta nemažai apie viešasias pareigas, e, kita vertus problemų tebėra, nors ir vėlgi numatysim tam tikrų e, juridiškai, e, teisiškai e, saistančių nuostatų, vis dėlto kaip išspręsti šitą klausimą, nes tai yra svarbu. Labai ačiū. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu ekspertams po porą minučių kiekvienam, po to žodį suteiksiu komisijai ir po to ponui Kostelą ir kitiems. Pone Pesonenai, dvi minutės jums. Labai ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai dėl žemės ūkio padėties. Tai mes išvelgiam, e, išvelgiam potencialią riziką, kad e, rinkos gali sutrikti. Bet kita vertus, turint galvoje visą šitą paketą, E, tai vėlgi svarbu, kad to, to, tie sektoriai tikrai būtų tinkamai e, valdomi. E, turiu galvoje tarifų kvotų valdymą, kartu ES pienininkystės sektoriaus interesus. Čia atskirai reikėtų tai vertinti. bet kita vertus mes tikrai neturėtume statyti sienų, e, atitverti savo pienininkystės sektorius, nes turėkim galvoj, kad Rusija juk e, yra įvedusi embargo. Tai kartu e, priklauso ir nuo Rusijos ES Ukrainos dėrybų. Ir dėl to šiaip jau didelę kainą moka mūsų pieninkystės sektoriaus atstovai. Tad mes iš tikrųjų uh, E, šiaip jau vertinu tą klausimą iš nacionalinės perspektyvos. Aišku, Kanados rinka e, nepakeis tos rinkos, kurią mes praradom Rusijoje, bet kita vertus mes turim pasinaudoti rinkos pusiausvyrą ES ir todėl mes turim remti Europos komisiją, kad šioji rastų alternatyvių e, rinkų mūsų žemės ūkio produktams. Toliau mažusios vidutinės įmonės, importo, e, e, eksporto kvotos ir tarifai į tai atsižvelgta. Į tai atsižvelgta ir tikrai labai svarbu, kad mažosios vidutinės įmonės irgi dalyvautų šiame procese. Mes pritarėm Europos komisiją, mes spaudžiam komisiją, kad ši dėrėtųsi, kad ši atsižvelgtų būtent į mažųjų vidutinių įmonių interesus. Toliau dėl GMO. Taip, nenumatyta jokių išimčių iš dabartinių e, teisės aktų ir mes tikrai nesitikim, kad susitarimas e, darys kažkokį poveikį GM prekybai. Toliau dėl Brexit importo eksporto kvotos, tai komisija dabar e, ruošiasi, bet čia neaišku, ar pateiks e, visų pasiūlymų paketą. Kita vertus, ES teisiškai atsako už importo, eksporto kvotas ir tikrai vargu, ar čia būtų galima atverti Pandoros e, skrynę, tiesiog atsirenkant tik tai kažkokias ar importo, ar eksporto kvotas ponė Santos. Taip, dėl aps, klausimo apskritai, ar sustarimas e, turės teigiamą poveikį verslui. Aš jau paminėjau keletą pavyzdžių, keletą sektorių, kuriuose veikia mažosios vidutinės įmonės ir nemažai jų negali prieiti prie Kanados rinkos. Tenka mokėti 80 e, ten procentų tam tikrų rinkliavų Tad sutartis numato aiškių, aiškių galimybių. Kalbam ne apie, ne apie tokią jau didelę rinką, Bet kita vertus, nepamirškim, yra kitų susitarimų, kurių, kurie galbūt netokie, kokių mes norėtume. Ir kaip jau sakiau, ES ir Kanados susitarimas tikrai bus geras precedentas. Gal neišspręs visų prieigos prie rinkos klausimų, bet kita vertus palengvins gyvenimą nemažai mažųjų vidutinių įmonių ES valstybėse. Toliau, dėl investicijų ir investuotojų apsaugos. Jūs žinot, kokia mūsų pozicija. Mes mūsų netenkina dabartinė CSI sistema, investuotojų apsaugos sistema. Bet kita vertus, e, tai yra mm, investuotojų galimybė pasinaudoti tais privačiais arbitražais galimybė bus ribota. Bet kita vertus, sutartis numato tam tikrų įpareigojimų. Antai. E, sudaryti e, tam tikras panašias sąlygas, uh, ir čia nacionaliniai teismai taikys būtent e, reglamento nuostatas. Taip, dabartinė sistema nėra pati geriausia, tačiau vis dėlto kuriama sistema turėtų pasiteisinti, numatoma sistema turėtų pasiteisinti. Lūdas Pritchard. Dėl architektų ar architektų biurų skaičių kuriems e, tikrai e, tektų, galėtų numat, tekti galimybę eksportuoti. Mes šiaip jau neturim konkrečių skaičių, mes tik tai turim tam tikrų statistinių skaičių tarp Prancūzijos ir Kebeko provincijos e, architektų biurų nuo 2008 metų. 175 archite, penki architektų biurai įsikūrė Kvebeko provincijoje. Bet kita vertus, e, judumas e, tarp ES ir Kanados sumažėjo ir jis didėja už ES e, ribų. Tokia yra padėtis. Bet čia vėlgi kalbama apie, sakykime, vairias rinkliavas, kurias turi sumokėti mūsų architektų biurai norėdami veikti ir kartais jie tikrai pas, dvigubi palyginti su kitų. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai buvo pasakyta, kad mes tikimės, kad priekyba bus reglamentuojama parlamente ne per seniausia buvo aptarinėjami de, deimantai iš konfliktinių zonų e, ir panašus dalykai. Mes tiesiog norim m, mm, tam tikrų taisyklių, e, kurios galiotų pasaulio lygiu, bet tam tikrą prasme CETA nukrypsta nuo tokių tarptautinių taisyklių, turiu galvoje dujų e, eksporto klausimus. Bet mes iš tikrųjų norim e, tokių pasaulio mastų veikiančių taisyklių. Na, o dėl kokių taisyklių, kokios rūšies prekybos, tai šiaip jau e, su pagarba jūsų komitetui sakau, jūs turit vis dėlto įvertinti, e, įvertinti už ir prieš. Dėl viešųjų paslaugų ir sveikatos, daug kalbėjau apie tai. Parlamente vyksta įdomių diskusijų apie krizę sveikatos sektoriuje ir tikrai galima padėti šioms diskusijoms. Labai svarbu, kad viešos institucijos prisidėtų prie augimo, prie viet, darbo vietų kūrimo. Dabar pasakyta, kad 40 procentų architektų yra sudarę viešųjų pirkimų e, sutartis. Ir dabar, kai skaitau susitarimo skyrių, kur kalbama apie mm, viešuosius pirkimus, tai vertinu tai kaip žingsnį atgal. Dabar pirmiausia, reikėtų kelti tokius klausimus, ar CETA kelia problemų ar ne. Jei CETA problemiška, tai deklaracija neturi prasmės, o e, kita vertus, jei CETA e, šiaip jau nėra e, tokia bloga, tai deklaracija gali padėti CETA klausimus išspręsti. Pateiksiu pavyzdį deklaracijos tai, kas deklaracijoje pasakyta, reikėtų tai vertinti iš pusiausvėros pozicijos. tai yra tik tai e, svarbu užtikrinti, kad CETA šiaip jau nekvestionuotų galiojančių e, reglamentų. Pane Renšau. Ačiū, aš irgi norėčiau paremti daugelio parlamentarų mintis dėl to, kiek teisiškai privalomas būtų tas pareiškimas, deklaracija pridedama prie sustarimo ir tai kels tikrai kai kurių teisinių iššūkių vėliau, manome. Uh, Ir iš tiesų reikia tiesiog formaliai galutinai pripažinti kai kurias problemas lypinčias susitarime. O visiškai aišku, kad viešuomeniai keblumų tikrai e, kyla dėl daugelio aspektų teksto. E, Dėrybininkai be abejo to parodo, kad e, ir jų manimų tekste neužtektinai atsižvelgiama į kai kurios dalykus. Ypač ta frazė kur kalbama apie tai, kad ir Kanada, ir Europos Sąjunga, kaip susitarinčios pusės, galės pasitelkti tam tikrus ginčių sprendimo būdus. Ta vieta galbūt reikėtų papildyti kiek kitaip, negu kad pasakant, jog bet kokia kokios iškilusios problemos bus sprendžiamos um, joms susidarius ir pasitelkus kiekvienu atveju kokį nors sprendimą atskirą. Kaip tik girdime, kad ir Vokietijos e, teismai ir, ir, teisim, ir, ir Europos parlamentas nori pirmiausia sulaukti teisingumo teismo nuomonės, kas yra gerai dėl prieinamumo kai kurių sveikatos priežiūros produktų arba žalingų šios, šios pramonės produktų netgi arba dėl kaštų didėjimo irgi yra labai, labai daug tiesos pasakyta ir reikia žiūrėti, kad tas sustarimas nepadarytų daugiau žalos negu naudos. Ačiū. Ir dabar Europos komisijos atstovas. Ačiū, mm, ponė pirmininkė. Tikrai galiu iš anksto pasakyti, kad neatsakysiu visus klausimus. To neįmanoma padaryti. Tik e, paminėsiu tai, kad e, visą išreikštą susirūpinimą teikiame, dom, priimame domen ir jau daugelį metų tą darome ir stengiamės aiškinti, kaip deramės, kodėl taip darome. Bet e, tie nuogastavimai vis tiek negali stabdyti paties proceso. Europos komisija susidarėjo dėl teksto projekto, manome, kad jis yra geras. Ir visos aplinkybės, nuogastavimai, kurie buvo mums žinomi tada, buvo išspręsti. Ir, beje, ir parlamentas pritarė anuomet e, tokiam teksto projektui. Taigi darybos baigtos ir dabar reikia galvoti apie tai tiesiog, ar užtektinai geras yra tas sustarimas mums. O Kanada savo ruoštų turi nuspręsti, ar užtektinai geras jis yra jai. Bet tikrai jau nebegalime keisti paties sustarimo turinio ir, ir deklaracija, tas lydimo pobūdžio dokumentas irgi teksto nepakeis. Jis bus tiesiog suformuoluota juodu ant balto tai, kas yra teisiškai suformuoluota sustarimo tekste. Viešojo sektoriaus paslaugos yra dažnai minimos. Tačiau mm, viešojo sektoriaus profsąjungos e, labai dažnai teigia, kad, kad bus privatizuojamos tokios sektoriaus paslaugos, bet mes aiškiai galime pasakyti, kad taip nebus. Kur yra tos nuostatos, kurias jūs čia išvelgėte kaip įrodymus? Mes tiesiog uh, aiškiai pasakysim ir toje deklaracijoje, kad nesikišama visiškai viešai sektoriui, jeigu vietos valdžia pati to nenori. Ji galės tą daryti, jeigu nebus patenkinta viešojo sektoriaus teikiamomis paslaugomis. Tik tiek. Ir tikrai nesitikime, kad e, kiekvienas pilietis yra šitoks teisės ekspertas, kad viską puikiai suprastų, kas pasakyta tekste. Todėl mes ir norime parengti atitinkamą deklaraciją, kuri jam visą tai paaiškintų. Taigi, kokią išvadą galima padaryti, ponė pirmininkė? Tikrai galėčiau ne vieną dalyką suminėti, e, kodėl remiantis vieno konvencijos nuostatomis šis sustarimas bus naudingas. Ir komisijos, ir tarybos, ir teisės tarnybos e, neretai, labai retai taip nutinka, atitinkamai ir išaiškino teksto nuostatas dėl teismų, dėl ko ir kilo mintis dėl investicijų teismų sistemos. Ir, ir kilus ginčiams visi turės vadovautis būtent tą interpretaciją. Aišku, procesas iki galo dar neišbaigtas. Galutinis variantas tikimės pasirodys jau per artimiausias keletą dienų. Dar vis kai kas yra daroma, netokie svarbus dalykai, bet visgi dar tvarkomi. Tai norėjau pasakyti, kad nebūtų jokių nesusipratimų dėl to. Toliau švietimas ar, ar sveikatos priežiūra. Tai yra valstybių narių įgaliojimai spręsti dėl to jos valstybės narės pačios gali nuspręsti, kaip čia tvarkytis. O, o jeigu nenusprendžia kaž, kažkokį taip, tai žino, kad tarpusavį konkuruojant tos sistemos ir, ir atitinkamai ir dėrėjomės dėl, dėl susitarimo. Jeigu valstybės narės nuspręstų kitaip, tai tas susitarimas jų nuo to nesus, nesulaikys. Teisė reglamentuoti Čia vėl deklaracijos tekste siekiame kalbėti kiek įmanoma paprastesnė kalba. Mes tikrai net sakome teisės įsikišti ar reglamentuoti, bet, bet numatyti teisę reglamentuoti viską iš eilės, juk to negalime, tai daug ką šokiruos, tai juk ir, ir daugelis teisės aktų numato tam tikrus apribojimus veikti, reglamentuoti, taigi ir cetoje yra lygiai taip pat tam tikri saugikliai. Dar keli dalykai dėl genetiškai modifikuotų produktų. Paklausykite dar kartą manęs. Jeigu nėra patvirtinti genetiškai modifikuoti produktai ES, tai jais ir nebus prekiaujama. Tai yra visiškai nepajudinamas dalykas. Tas numatyta sutartyje ir, ir komisija tikrai neims dabar pažeidinėti sutarties nuostatų. Ir kan, Kanada pripažino tą faktą, kad taip ir bus dar iki dėrybų pradžios buvo politinio pobūdžio sustarimų dėl to, kad prevencijos principo tikrai neketiname įtraukti į tolesnės darybas. Jis lieka irgi nepajudinamas. Geografinės nuorodos. Tūkstančius gaminių turime tokių, bet tikrai ne visais bus prekiaujama su Kanada. Tai valstybinarių prašymų buvo įtraukti kai kurie produktai. Komisija nei vienam prašymui nepaprieštaravo, Kaip tik mes sulaukėme netgi prašymų valstybių narių kai ką išbraukti vėl iš sąrašo. Ir kai kurie pasiūlymai net paskutinę minutę jau buvo įtraukti visiškai. Tai viskas padaryta valstybių narių pageidavimu. Nežinau, kaip tie prioritetai buvo numatyti valstybėse narėse. Tiesiog, tiesiog manyčiau, kad buvo pasitarta su tais, kas prekiauja su Kanada. Ir tai daug maž ir leidžia nusipiešti vaizdą, kokiais produktais su geografinėmis nuorodomis yra jau dabar prekiaujama su Kanada. Jeigu kas nors kada nors nuspręs prekiauti ir dar kažkuo, taip, tai gali būti. Bet derantis dėl CETOS, apskritai turėkite omenyje iš pat pradžių, Kanada netgi visiškai priešinosi geografinės nuorodos sampratai apskritai. Ir yra daugybė Kanados provincijų, kuriuose yra panaši sistema jau taikoma, pradėta taikyti ir diskusijos buvo labai aštros dėl to, bet, bet tikrai neprimeskime savo sistemos Kanadai dabar. Dėl mažos vertės sandorių, kaip pažiūrime į makroekonominius duomenis, e, viskas gali pasirodyti kaip mažos vertės sandoriai. Bet e, visa tai susiję yra su papildomomis darbo vietomis, kurios bus išsaugotos e, papildomomis pajamomis ir, ir daug tyrimų buvo atlikta, bet komisija beje savo ruoštų jokios studijos net nėra užsakiusi. Uh, Tai čia dėl to, kad minite kai kurios skaičius. Norėjau sureaguoti ir. Vienareikšmė ES politika yra taip pat numatyta ir dėl sankcijų taikymo. Ir, ir patys žinote, kodėl. Nes buvo plačiai diskutuojama dėl to, ar, ar prekybos sankcijos yra tinkamas būdas spręsti prekybinių nuostatų pažeidimus kitomis šalimis bus tikrai labai daug debatų dėl to, kad gal bus norima pakeisti tą sistemą, bet CETA sutarimo, susitarimo apreptis to nenumato ir reikės tuomet dėrėtis visiškai dėl kitų dalykų. Tai klausimas, ar, ar mes norime tų prekybinio pobūdžio sankcijų, Jeigu tai yra ES politikos kryptis dabar naujoji, tai tada ES komisija atitinkamai jie ir vadovausis, bet kai dėrėjomės, viso to nebuvo. Tie klausimai nekilo. Na ir paskutiniai dalykai. Kažkas sakė, kad prekybos sustarimai neišsprendžia problemų, tai, bet juk taip ir nėra. Tie sustarimai nėra kokia nors panacėja. Jie sukuria papildomas darbo vietas, taip, bet, bet net ir nebūtinai papildomas pajamas generuoja. Čia jau mūsų reikalas yra iš to išpešti kiek įmanoma daugiau ir, ir tą naudą atitinkamai paskirstyti visiems. Ar darbo, tarptautinė darbo organizacija, pavyzdžiui, šalina kokius nors prekybinės kliūtis ar muitus, ne, jis siekia įtvirtinti e, kai kurias darbo sąlygas tai darbuotojams. Ir, ir mes čia numatėme Lygiai taip pat panašiai tiesiog pačius geriausius principus, dėl kurių pavyko sudėrėti. Buvo kai kurių politinių keblumų, skirtumų požiūrio į konvenciją. Bet prekybos sustarimas tai nėra darbo, darbuotojų teisų klausimus sprendžiantis sustarimas. Ačiū. Dėkuoju už atsakymą dėl bendros deklaracijos, aiškiamas deklaracijos teisinio pobūdžio. Pagal vienos konvencijos 31 straipsnį šita, kon, šita deklaracija yra parengta. Mūsų teisės tarnybos dar kartą išsiaiškins šios teisinius nuansus. Žinoma, to teisėtumo klausimas turėtų būti labai nuolugniai išaiškintas, tačiau kad nebebūtų deklaracija yra šio susitarimo sudėtinė dalis. Taigi, kolegos, jūs išk, išklausėte. Taip pat. Follow, Mr. Chairman. Sadarai, išklausėte komiteto narių nuomonės. Man didelė garbė dalyvauti jūsų uh, E, parlamento komiteto posėdyje. Tikrai didelė garbė ir malonumas. Aš ne į viską atsakysiu, bet tik tai keletą dalykų noriu paminėti į pastabas ir bendro pobūdžio pastabas išsakyti, bet mano atsakymai šiek tiek e, siesi su metafizika, nes aš mėgstu tą sritį, bet kita vertus e, Šiaip jau mm, aš nekompetitingas techniniais klausimais ir tikrai negalėsiu atsakyti iki galo į techninius klausimus. Porą klausimų buvo pasakyta. And, and and about... Mes pritarėme, e, sutinkame su jūsų abejonėmis, su tuo, kad yra labai jautrių dalykų. Iš tikrųjų sudėt, sudėtingas buvo procesas, tačiau aš manau, kad mes pasiekėme labai daug pažangos. Aš norėčiau pasakyti, kai mes kalbame apie prieigos užtikrinimą e, Kanadai, tai yra vienas procentas, e, vienas procentas jautienos rinkoje ir pusė procentų keulienos rinkoje, taigi čia nebus didelės, didelių apimčių Be to mes atversime savo rinkas ES gaminiams ir be to sutikome su geografinių nuorodų įtraukimu. Iš tikrųjų, jūsų, jūsų kolegos e, e, įdėgė šitą nuostatą Kanadoje ir mums tikrai reikėjo laiko, kol apsiprasime su ją. Pone Šark ir kiti pasisakė prieš šitą sutartį dėl viešojo sektoriaus paslaugų. Mes labai didžiuojamės savo viešojo sektoriaus paslaugomis Kanadoje ir todėl mes turime aiškiai pasakyti, kad mes esame nusiteikę reguliuoti viešojo sektoriaus paslaugas, kad galėtume užtikrinti kuo aukštesnę jų kokybę. Iš tikrųjų, taryba e, prieš tai koreperas turi apsispręsti dėl galutinio dokumento variantų, yra įvairių dokumentų to redakcijų iki šiol, tačiau aš manyčiau, kad gavę galutinę šio sustarimo redakciją mes galėsime įsitikinti, kad mes įteisinome tas, tuos dalykus, kuriais tikime ir kurių uh, kurių siekime. Mūsų įvairios e, e, asociacijos, e, susivienimai, profsąjungos taip pat dalyvauja, dalyvavo šio teksto mm, nagrinėjime ir dėl, pavyzdžiui, dėl ILO konvencijos ratifikavimo. Viskas e, yra susiję su mūsų provincijų ir teritorijų teisinių statusu. Jos turi oficialiai teisiškai e, e, pripažinti šitas konvencijas, tačiau pačioje Kanadoje šitos konvencijos yra mūsų teisynų dalis ir čia dėl to komentarų nekylo. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus, už jūsų komentarus, bet to mes daug ko pasimokėme iš jūsų, iš kontaktų su jumis, už tiesioginių pokalbių su jumis. Dėl vizų klausimo. Praėjusią Liepą mes e, pareiškime apie įsipareigojimą atsisakyti reikalavimo uh, vizų, vizų reikalavimo ir mes apie tai kalbėsime ir šiandien taryboje. Uh, dėl konkrečios, konkre, konkretaus atveju, kai nebuvo asmuo įleistas, nebuvo įleistas į Kanadą. Aš manyčiau, kad kolegos e, žino tą situaciją ir atsakys į šį klausimą. Dėl mažų ir vidutinių įmonių. Kanados mažos ir vidutinės įmonės pritarė be išlygų CETA. Lygiai taip pat kaip ir naftą susitarimą, kadangi šios mažos įmonės puikiai supranta, kokia nauda e, atsiranda pasirašius šitą susitarimą. Taigi naudą jie mato ir mm, mes nematome kliučių. Ar dar kokiu nors konkrečiu klausimu nepastebėjau? baigdamas norėčiau pasakyti štai ką, paprašyti jūs. Reikėtų pasidomėti, kaip Kanada vertina tą susitarimą. Mes esame atvira visuomenė, mes norime įvairovės, mes norime, kad būtų atsižvelgta, atsigręžta į Europą. Ne tik tai Junktinės Amerikos valstijas yra atlikti atlikti tyrimai, e, e, rodantis, kad 20 procentų padidės mūsų prekybos apimtis, dabar jos sudaro 11 milijardų e, eurų ir aš manyčiau, kad valstybė mūsų taip pat pritarė vietos prekybos skatinimui. Taip pat reikėtų pridurti, kad mes vadovaujamės tomis pačiomis vertybėmis, tuo pačiu socialiniu modeliu ir galvojame, kad šitas sutarimas yra pakankamai pažangus. E, e, ministras pirmininkas ir prekybos ministras lankėsi Europoje ir sakė, kad iš tikrųjų mes turime pažangiai žvelgti į tokius sustarimus, kadangi reikia suvokti prekybos naudą. Mes kalbojame apie įtraukų augimą ir apie tai kalbame visur, kadangi tai mums yra labai svarbu. Ir visą tai reikėtų matyti strateginėme kontekste, turint omenyje, kur link vystosi pasaulis. Pasaulis keičiasi, atsiranda naujos mm, ekonominės jėgos ir todėl mes turėtume sukurti kurti patys prekybos taisyklės globalia pasaul, globaliame pasaulyje ir nelaukti, kol tai padarys kiti. Taigi mes turėtume traktuoti vieni kitus kaip partnerius. Aš tikiuosi, jūs suprantate, kad mūsų santykiai yra platus, gilus, vadovaujamės tomis pačiamis vertybėmis, tais pačiais tikslais. Ir tai yra neatsitiktina, kadangi mes visi kartu kovojame apie įvairias problemas su klimato kaita ir mes e, užtikrinama žmogaus teisės. Taigi, tai nėra tik tai vyriausybių koks nors siauras siauras klausimas. Aš žinau, kad tokie susitarimai tiesiog suartina žmonės, o aš asmen, as, as, asmeniškai taip pat esu susijęs su Europa. Esu europietė. Vive le débat vedęs europietę, auginu puikius vaikus, taigi tai gyvuoja Europą. Taigi dėkoju už išsakytas mintis, jeigu kas nors dar norėtų ką nors pridurti, tai geriau tai darykite dvi šalėse diskusijose. Dabar dar kartą žodis yra pranešėjų. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami svečiai. Norėčiau išsakyti keletą papildomų baigiamųjų minčių nauda skurdiesiems. Tiesiog norėčiau paminėti keletą faktų, kuriems jie yra įdomus. Jeigu šitas susitarimas pradės veikti, tai pavyzdžiui, Indoneso, Indonezijos, Bangladešo tekstilės gamintojai galės teikti savo gaminius į Kanadą ir Europą, viename žurnale, kuris paskelbė informaciją spalio e, trečią dieną, paskelbė informaciją apie tikrai būsimą naudą neturtingoms valstybėms. Kokia prekybos e, nauda? Kolega iš Suomijos Personen, kalbėjote apie tai. ES po Rusijos agresijos Ukrainoje įvedė sankcijas Rusijai. Rusijai. Ir tai rodo, kad mes vadovaujamės mūsų vertybėmis. Ir mes, Europa, ko gero, privalome ieškoti alternatyvių rinkų ir su kuo turėtume prekiauti, jei ne su panašiai mąstančia, panašias vertybės toleruojančia Kanada. Tiesiog mes turėtume turėti omenyje ne tik tai faktus ir skaičius, bet turėtume turėti omenyje ir ideologinės nuostatas. Šita aiškinamoji deklaracija negerna šitos ceta teksto. Tiesiog ta deklaracija yra skirta paaiškinti tiems, kam reikia uh, ką reiškia konkretūs straipsniai. Tiesiog mes norėjome paaiškinti šito sutarimo tekstą, taip sakant, aiškę žmonių kalbą. Kairieji ekstremalūs, dešinieji ekstremalūs politikai mano, kad nereikėtų pritarti CETA, kadangi tai neva nėra neva yra neidealus susitarimas. Tačiau, kai reikia susitarti arba prekiauti su Rusija, tai lygiai tie patys nekelia tokių reikalavimų, tik tai galvoja apie pinigus. Ir galiausiai mes, parlamento dauguma ir mūsų partijos mano partijos EPP e, dauguma iš tikrųjų pasisakys už teisingumą ir tiesiog pavers šitą sutartį realybę kuo greičiau. Dėkoju pranešėjui, dėkoju ekspertams, linkiu kuo geriausios sėkmės, dėkoju visiems, kas dalyvavo diskusijoje, dėkoju Mauro ambasadoriui ir aš tikiuosi, kad mes dar artimiausiais mėnesiais pabendrausime. So, to, um, point... Dabar pereikim prie darbos varkės šešto, septinto punktų bendros diskusijos numatytos dėl ES mm, ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties nuostatų išplėtimo, įtraukiant į nuostatą priekybą tekstilės gaminiais. Taip, dabar kreipiuosi į kolegas, kurie e, išeina iš salės, kad išeitumėt tyliai, nes mes be visą kitą kalbėsime ir apie priverstinį vaikų darbą. Tad dabar kalbėsim apie būtent ES Uzbekistano partnerystės e, bendradarbiavimo susitarimo išplėtimą. Mm, vėlgi diskusijos dėl šito sutarties buvo atidėtos kurį laiką, kadangi vyko kitos diskusijos dėl priverčiamojo vaikų darbo. Mes kreipėmės į tarptautinę darbo organizaciją, kad šioji įvertintų padėtį. Ir praėjusį mėnesį mes vėlgi mm, susisiekėm su ILO ir mus patikino, kad padėtis šiek tiek pasikeitė. Na ir dabar žodį suteiksiu mūsų e, komiteto pranešėjai Marijai Arenai šiuo klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip e, pritariu Jums, ką Jūs sakėt čia prieš tai e, aptariamų klausimų. Iš tikrųjų, 2011 metais e, parlamentas e, turėjo pritarti susitarimui dėl būtent sutarties išplėtimo, įtraukiant tekstilės gaminius, bet kita vertus ta nuostata ir e, balsavimas dėl to pritarimas tam buvo susijęs su sąlyga, jog pagerės padėtis priverčiamojo darbo ir vaikų panaudojimo srityje. Tad e, čia vyko e, keletas tiesiog stebėjimo, tai yra buvo nusiųstos stebėjimo tai komisijos į vietą ir dabar daugelis e, dalykų vaikų naudojimo srityje pagerėjo, pagerėjo, tačiau priverčiamojo darbo fenomenas tebelieka, kadangi jis yra sudėtingas ir dabar jau šalis e, parengė e, būtent darbo sąlygų programą. Tad e, Uzbekistanas per pastaruosius metus e, šiaip jau e, padarė tam tikrą pažangą dėl vaikų naudojimo, dėl priverčiamojo darbo ir kartu pagerėjo darbo sąlygas, nuimant medvilnės derlių ir todėl buvo tiesiog palankiai įvertinta galimybė toliau ratifikuoti sus, tiesiog e, e, ratifikuoti mm, šitą tekstilės gaminiams skirtą protokolą, aišku, jį susijęjant toliau su e, konkrečiomis sąlygomis. Ir dabar vėlgi mes keliam reikalavimą Uzbekistano valdžios institucijoms laikytis TDO reikalavimų ir kartu tų sąlygų, kurios numatytos dėl vaikų naudojimo ir priverčiamojo darbo. Uh, Tad e, vėlgi čia yra numatyta e, nuostata, kad reikėtų teikti informaciją apie e, tam tikrus priverčiamo darbo atvejus ar vaikų panaudojimo pažeidimus. Tačiau atsi... Tad apie tai kalbama šioje rezoliucijoje. Ir dabar išklausysiu kolegų, ypač šešėlinių pranešėjų pasisakymų mm, ir pakeitimų siūlymus galite teikti iki spalio 17-osios. Toliau e, Vidurinės Azijos monitoringo grupės sustikimas e, numatytas spalio 19, toliau spalio 20. Afet e, komitetas varstys tą ir viso, dėl viso klausimo bus balsuojama lapkričio mėnesį. Ačiū, sako ponas pirmininkas. Dabar vienas šešėlinis, ar šešėliniai pranešėjai jau yra, kai ponas fabrikas. fabrikas. Pirmiausia, aš noriu e, atsiprašyti ponios Krister Rowell vardu, aš kalbėsiu už ją, ji serga dėja. Uh, bet ji tiesiog man pavedė e, pakalbėti apie ES Uzbekistano e, sutarties išplėtimo įtraukiant e, tekstilės gaminius. Pirmiausia, šešėlinė pranešėja nori padėkoti pranešėjai dėl tų punktų susijusių su protokolu. Antra, parlamentas pritars e, būtent protokolui dėl tekstilės gaminių. Tik tai e, svarbu, kad e, protokolas būtų, kad jis dėrėtų. Antai 11 metų rezoliuciją mes atmetėm anksčiau aptartą rezoliuciją, tai yra anksčiau aptartą protokolą. E, ir turim pripažinti, kad Uzbekistanas per pastaruosius 3-5 metus gerokai pagerino sąlygas e, vaikų naudojimo priverčiamojo darbo srityje, bet vis dėlto ne viskas padaryta, bet kita vertus parlamentas turi pripažinti Uzbekistano pasiektus rezultatus ir skatinti. E, visa tai nepasikeis per naktį, tam reikia laipsniško požiūrio politikos pokyčių. Tad mes patvirtindami protokolą pasiūsim teigiamą signalą ne vien tik tai Uzbekistanui, kad šis ir toliau gerintų žmogaus teisų padėtį, bet tai bus paskata daryti, siekti tolimesnės pažangos, apskritai gerinant darbo sąlygas Uzbekistane. Kitais žodžiais mes iš tikrųjų turim gerą progą prisidėti prie situacijos gerinimo už mūsų teritorijos ribų. Nes dabar matėm, matom, kas daroma, kas yra Uzbekistane ir matėm, kad rugsėjo 22 dieną, tada bus, tai yra prezidento laikinai einantis pasirašo dėl būtent darbo sutartie, organ, darbo organizacijos tam tikros konvencijos pakeitimo. Ir dabar tas parlamentas ratifikuos šią konvenciją ir šitą dokumentą šiandien pagal mūsų šitą pritarimą protokolui. Tad iš tikrųjų mm, visą tai rodo, kad vyksta teigiamų pokyčių Uzbekistane ir dabar jau nebelieka neiškumų dėl politinės skripties, kurią pasirinko Uzbekistano partneriai. Labai ačiū. Dabar, ponia Šakė, Hanų vardu. Labai ačiū, ačiū ponė pirmininkė, atsiprašo mano kolega. Taip, e, rangus kolegos, iš tikrųjų tas darbas buvo atliekamas nuo 2011 metų, kai e, parlamentas atmetė e, protokolo atnaujinimą. Ir dabar sveikinu gerą rezoliuciją. 11 metų rezoliucijoje parlamentas iškėlė abejonių dėl žmogaus teisų vaikų padėties Uzbekistane, dėl žemės ūkio, e, ūkio sektoriaus darbo sąlygų ir ragino jas pagerinti. Buvo surenkti klausimai vasarą ir ILO išreiškė teigiamą Uzbekistano padėties vertinimą, sakė, kad vaikų naudojimo problemos beveik išspręstos ir priverčiamojo darbo apimtis beveik sumaž... visiškai sumažėjusi bet tebelieka dar tam tikrų priverčiamojo darbo problemų. 2015 metų e, ataskaita rodo, kad e, Uzbekistane imtasi labai daug kampanijų apie e, darbuotojų teisės. Tad Uzbekistanas dabar dalyvauja atvirose diskusijose. Ir iš tikrųjų uh, Uzbekistanas pasiekė pažangos ir parodė, kad nori keisti padėtį. E, žemės ūkio sektoriaus sistemos reforma įvyko per gana trumpą laiką, e, žmogų, tai yra darbo teisų apsaugos rytyje reikalai gerokai pagerėjo. E, Labai svarbu e, užtikrinti pusiausvyrą, priekybos strateginę pusiausvyrą vidurinėje Azijoje, kur, kuri apsupta tokių galybių kaip Rusija, Iranas, Kinija. Bet mums abejonių kelia 11 punktas e, pasiūlymas dėl atsekamumo, bet aš tikiuosi apie tai kalbėti per ateinančią savaitę ir dabar tikrai sveikinu tolimesnius darbus susijusius su šia rezoliucija. Labai ačiū. Dabar ponas Obermaja. Tankė, Herr Dėkoju, pane pirmininkė, ir aš noriu nuoširdžiai padėkoti mm, pranešėjams. Labai džiugu matyti, kad e, pripažinti teigiami rezultatai, e, kuriuos mato išvelgia ir Tarptautinė darbo organizacija Uzbekistane. Pana Autala irgi pastebė dar tai, dėl ko nenorėtumėm nuleisti rankų, tai aplinkosauginiai aspektai. Mono kultūros ir jų derliaus nuėmimas yra susijęs su labai dideliu pesticidų, e, vandens kiekio naudojimu ir medvilnė kaip tik ir yra viena iš tokių kultūrų. Tad galvokime dar ir apie tai ir stenkime tiesiog padėti regionui judėti teigiamą linkmę. Ačiū. Dabar suteikiu žodį komisijai. Poniai, ponui Surmelis. Yes, uh, thank you, Chair. Good morning to everyone. Uh, we would like also on the Commission side to welcome. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija taip pat norėtų padėkoti pranešėjai Marijai Renai už parengtą tekstą ir kai jau rugsėjo pirmą dieną išsamei diskutavome šio klausimo, sakėme, kaip svarbu pripažinti yra padaryta pažanga Uzbaki, Uzbekistane. Būtent dėl vaikų išnaudojimo ir, ir priverčiamojo darbo. Tai komisija visada sveikino bendradarbiavimą tarp Uzbekistano atsakingų institucijų ir tarptautinės darbo organizacijos. Ir dabar džiaugiamės tuo, kad bendradarbiavimas pagaliau galės vykti ir kad teigiamų rezultatų apčiapiamų yra. Nors visgi irgi sutinku su pranešėja, kad reikia ir toliau stebėti situaciją, ką mes ir darysime, bendradarbiaudami su TDO. Ir be abejo ir mūsų delegacija Uzbekistane situaciją stebės bei atitinkamuose formuose visada informuosime jūs apie tai, kas, informuosime visus apie tai, kas vyksta. Nieko aš nebegaliu ką ir pridurti, nes dauguma dalykų buvo paminėta e, šešėlinių pranešėjų ir dabar su nekantravimu laukiu pakeitimų, siūlymų, ypač pakeitimų rezoliu, reko, rezoliucijai, nes e, toje rezoliucijoje tiesiog išvardyta tiesiog tai, ką Uzbekistanas dar turėtų nuveikti ir tai, kas buvo pasakyta tikrai mm, gerai, mes ir toliau turėtume tiesiog savotiškai daryti spaudimą kad žmogaus teisų padėtis Uzbekistane e, pagerėtų, kad Uzbekistanas irgi šiuo požiūriu laikytųsi tų pačių e, vertybių. E, Ačiū. Galutinis terminas teikti pakeitimus yra spalio 17 dienos vidurdienis. Inta komitete balsuosime lapkritį, o plenarinėje sesijoje tikriausiai balsuosime gruodžio mėnesį dar iki kalėdų. Dabar pertraukėlė, septynių minučių. Kokių. Ir tada pradėsime uždarą koordinatorių posėdį.